Libė komitetas atsintė du pakeitimus pagal 2314 taisyklę darbo tvarkos taisyklėse. Šie pakeitimai bus laikomi patvirtintais, nebent per 24 valandas politinė frakcija arba reikiamas parlamentarų skaičius pareikalaus, kad tai būtų atšaukta. Pakeitimai yra pateikti plenarinio posėdžio tinklapyje, pavadinimas bus paskelbtas protokole.